punktą tvarumo susitarimo įgyvendinimo padėtis Bangladeše. Suteiksiu žodį ponui Langė. Jums skiriamos penkios minutės. Pone komisarė, gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos, man atrodo, kad mes visi e, iki šiol dar esame pasipiktinę, e, kas atsitiko e, E, kas atsitiko po to, kai įvyko nelaimingas atsitikimas e, Bangladeše ir pasipiknė dėl daugie, daugelio nelaimingų atsitikimų e, tekstilės fabrikuose. Tai reiškia žmonės, kurie e, siuva mums e, drabužius, jie iš tiesų rigu, rizikuoja savo gyvybę. Ir todėl yra labai svarbu, kad buvo, e, e, buvo pasirašytas atitinkamas bendras susitarimas ir e, yra labai svarbu, kad e, yra e, kalbama apie tvarumo susitarimą ir rytoj įvyks trečiasis susitikimas dėl tvarumo susitarimo ir man atrodo, kad e, tas susitarimas bus sėkmingas tik tada, jeigu bus tam rydeno susitikime sutarta, kas bus po to. Ir man atrodo, e, tai, kad mes šiandien nagrinėjame šitą klausimą, aišku, e, yra susijęs su tuo, kad e, Bangladešo tvarumo susitarime įvyko, dėl, darybose dėl to susitarimo įvyko tam tikros pažangos, buvo įsteigtos naujos profsąjungos ypač kalbant apie darbo sąlygas ir atlyginimus, aišku, yra labai svarbus kolektyvinių dėrybų klausimas ir tai yra svarbus aspektas siekiant kažkokios pažangos. E, kalbant apie e, minimalų atlyginimą, jis buvo padidintas Ir yra 1700, buvo atlikta 1700 inspekcijų fabrikuose, taip pat buvo pagerintos prieš gaisrinės sąlygos ir pastatų saugumo sąlygos. Taigi buvo pasiekta tam tikros pažangos, tačiau Tarptautinė darbo organizacija e, atkreipia mūsų dėmesį į tai, kad vis tik dar yra ir daug trūkumų. Ir E, komisija savo laiške labai aiškiai suformulavo tuos trūkumus, todėl manau, kad mes negalime iš vienos pusės e, E, suteikti Bangladešui tarifinės lengvatas, o Bangladešas tomis lengvatomis labai gerai naudojasi. Per pastarosius trejus metus ūkio augimas 6,6 e, procentai, tačiau kita vertus mes turime nepamiršti žmogaus teisių, darbuotojų teisių ir matome, kad Bangladešas ne įgyvendina tų teisių, neįvykdo savo įsipareigojimų dėl, te, dėl pagarbos e, toms teisėms. Todėl manau, kad mes turime sukurti griežtas taisyklės, kurios e, padėtų e, Bangladešų laikytis tvarumo kriterijų ir EBPO gairių. Taip pat e, mūsų pagrindinis prioritetas būtų kiek įmanoma labiau akcentuoti darbuotojų teises. Ir E, jeigu nebus pažangos šioje srityje, tą reiks aiškiai pasakyti, nes negali būti taip, kad kalbėdami apie e, atitinkamas um, tarifų lengvatas mes toleruosime visą kitą. Taigi yra tam tikrų problemų, kaip jau minėjau, tai yra darbuotojų teisės ir tos darbuotojų teisės ypatingai yra pažeidžiamos eksportui skirtų prekių e, gamybos e, zonose. Ir tarsi susidaro dvi e, klasės darbuotojų ar net e, dviejų lygių darbo teisė. Yra kuriami sunkumai, kai yra norima registruoti profsąjungas ir, ir aišku yra taikomos atitinkamos represijos. E, E, ir jos taikomos, pavyzdžiui, profsąjungų nariams. Ir viso to mes, aišku, negalime toleruoti. Todėl esminis mūsų klausimas yra, kaip mes galėtume pagerinti tvarumo susitarimo įgyvendinimą ir kad būtų e, laikomasi tarptautinės darbo organizacijos e, nuostatų ir e, turėtume iki 2018 metų e, pratesti atitinkamas dėrybas, nes kol kas dar pagrindinis darbas nenuveiktas. Labas vakaras visiems, dėkoju ponė Langė komisijos vardu pasisakys ponia Malmstrom. Uh, Garbus Garbus parlamento nariai, ačiū, kad įtraukėte šį klausimą į darbo atvarkę, kad jūs rūpinatės tvarumo susitarimų su Bangladešu ir kaip jis jį gyvendina. Kaip jūs žinote, komisija yra įsipareigojusi taikyti tarptautinius darbo standartus ir įtraukti juos į mūsų prekybos e, politiką. Mes turime įvairių svertų, yra specifinės partnerystės, e, bendrosios, bendrėjai lengvatiniai tarifų susitarimai ir taip toliau. Todėl tikrai mes turime gerbti dirbančiųjų teisės Bangladešą ir viską įgyvendinti. Savo ataskaitoje praėjusiais metais dėl asociacijos ir kolektyvinių susitarimų buvo įtrauktas punktas į mūsų susitarimą su Bangladešu. Aš taip pat džiaugiuosi, kad e, jūs lankėtės Bangladešą ir tai ta informacija, kurią jūs perdavėte mums yra labai naudinga, ji padeda mums toliau dirbti. Nes būtina ne tik suvokti, kas, veik, kas vyksta, vyksta, bet taip pat ir prisidėti prie e, tam tikrų žingsnių, kurie turėtų imtis Bangladešo vyriausybė. Svarbu, kad Bangladešo vyriausybė visiškai gerbtų darbuotojų teisės. Konkretus klausimai, ponia Langė, kuriuos jūs užduodate, jūs būtų galima atsakyti taip. Bangladešas jau žengia kai kuriuos teigiamus žingsnius. Vasario mėnesį sudaromi e, trišaliai e, su partneriais susitarinimai ir taip pat parengtai statymai dėl eksporto zonų EPS. Ir tos tie trišaliai susitarimai leidžia toliau dėrėti su socialiniais partneriais įgyvendinant tarptautinės darbo organizacijos standartus. Tai yra teigiama. Kita vertus, tuo pačiu metu vis dar neatsakyti į tokius klausimus kaip įgaliojimų um, pratesimas. Apskritai manoma, kad reikia dirbti ir toliau po 2018 metų viena ar kita forma, tačiau to nepakanka, nes uh, būtina užtikrinti nuolatinę, nuolatinį darbo sąlygų Bangladeše gerinimą. Taip pat ponas Langė minėjo tolesnį tolesnius susitikimus ir stabilų susitarimo grupės darbą. Mes pagalvosime, kaip visą tai užtikrinti ateityje. Mes labai aiškiai pasakėme Bangladešo valdžiai, jog tikimės, kad valdžia imsis nedelsant priemonių, kurios garantuos geresnį dirbančiųjų teisų apsaugą. Kita vertus, reikalinga visiškai aiški strategija, jeigu norime, kad ir ta strategija turi aiškiai reglamentuoti kolektyvinės dėrybas ir susitarimus su um, profsąjungos turi užtikrinti, kad profsąjungos būtų leista be vilkinimo užsiregistruoti ir kad e, būtų nutrauktas smurtas prieš e, profsąjungiečius. Tuo pačiu metu Bangladešo darbo teisė Ir tos taisyklės, e, kurios reglamentuoja eksporto zonų veikimą, turi būti peržiūrėtos ir patobulintos. Privataus sektoriaus iniciatyvos irgi yra nemažiau svarbios, todėl būtina plačiau įtraukti privatų sektorių. Bet e, tam, kad būtų galima pratesti ir patobulinti įgaliojimus, Mes turime remti dialogą įvairiais lygiais, tarp šakinių organizacijų dialogą ir pramonės dialogą su valdžia. Mes ketiname bendradarbiauti su EBPO, nustatant katavų drabušių produk, gamybos taisyklės. Dar vienas dalykas, kad mes nebejotinai pirmiausiai bendradarbiaujame su tarptautinėmis institucijomis, tokiomis kaip tarptautinė darbo organizacija, kuri nulatos vertina padėti Bangladešę. Pone pirmininkė, šis susitarimas, tvarumo susitarimas išlieka labai svarbus. Susitarimas, kurio pagrindu galima toliau skatinti Bangladešo valdžią užtikrinti darbančiųjų teisų apsaugą. Jeigu mes neturėsime tokio susitarimo, jam nebus pritarta, aišku, mes galėsime pasinaudoti bendrųjų tarifinių lengvatų susitarimu ir laikinai netaikyti netaikyti kai kurių tarifinių lengvatų bank, prekyboje su Bangladešu, jeigu bus nuolatos pažeidžinėjimos Bangladešo dirbančiųjų teisės. Uh, Tokia priemonė egzistuoja, bet mes labai tikimės, kad rytojus susitikimas leis mums pažengti į priekį ir kad padėtis Bangladešė pagerės, nors mes nesisakome ketinimo nuolatos atidžiai stebėti, kas vyksta Bangladešė. O jums savo noriu asmeniškai padėkoti už tai, kad jūs taip domitės šią temą ir mes nebijotinai perduosime Bangladešo valdžiai, kad Europos parlamentas nuolatos stebės padėti toje šalyje. Dabar klausysime e, atstovų iš frakcijos EPP. E Ponas Ruas, dvi minutės. Dėkoju. Norėčiau padėkoti e, ponui Karim už jo nuveiktą darbą. Šis tvarumo sustarimas buvo pasirašytas 13 metais, kai Granda Plazoj įvyko tragiškas įvykis. 1100 žmonių žuvo tuo metu, dėl to Europos politikai turi daryti viską, kad tokia tragedija daugiau nebepasikartotų. Dėl to manau, kad e, dabar būtų pats laikas diskutuoti šiandien tą temą. Prieš rytojaus susitikimą komisijos narę norėčiau e, paprašyti jūsų, kad e, komisija nenukryptų nuo savo darbo ir dirbtų kartu su Bangladešo vyriausybė. Jeigu uh, Bangladešo vyriausybė nenorės įgyvendinti šio susitarimo, jūs turėtumėte ją spausti. Įvairios institucijos, taip pat tarptautinė darbo organizacija, nevyriausybinės organizacijos bando pagerinti darbo sąlygas toje šalyje. Nemažai žmonių stebi, e, ar yra laikomasi atitinkamų priemonių e, pagal tvarumo susitarimą Bangladeše. Bet nepaisant visos pažangos, gerinant darbo sąlygas, taip pat užtikrinant saugą. Aš galėčiau tik tai pasveikinti e, valdžios e, atstovus, kad jie daro tą darbą, bet reikia vis dar galvoti apie tai, kad e, apčiopiami rezultatai turi būti didesni, platesni, geresni ir turi būti kovojama už darbuotojų teisės. Reikia keisti darbo teisę,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 98 e, sustarimas būtų įgyvendintas, taip pat būtų kovojama su korupcija, taip pat e, neteisėtais suėmimais, bei būtų vykdomi tyrimai ten ir tada, kada jų reikia. Galiausiai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad e, eksportą reglamentuojantis įstatymai turi atitikti tarptautinius standartus. Ir taip pat bet koks piknaudžiavimas turėtų būti e, apie jį pranešama. Dėkoju. E, e, SND grupės ponas Jungerius. Pone. Po, prieš ketverius metus buvo pasirašytas tvarumo susitarimas ir reikia pati, pasakyti, kad Bangladeše darbo sąlygos tikrai yra labai prastos ir kai kuriais atvejais uh, profesinių sąjungų e, teisės yra dar ir suprastėję. Europos komisija pripažįsta visą tai ir tai yra gerai. Ir buvo nusiųstas laiškas Bruselėje gyvenančiam Bangladešo ambasadoriui. E, taip pat buvo nu, e, ir generalinis prekybos direktoratas ir 18, iki 18 gegužės E, pasakė, kad reikia e, pateikti ataskaitą apie e, darbo teisės trūkumus esančius Bangladeše. Jeigu taip nebus padaryta, oficialiai vyks tyrimas. Ir 18 gegužės yra rytoj. Ir man atrodo, kad tiek jūs, tiek aš pastebėjau, kad iki dabar Bangladešo vyriausybė nelab, iš tiesų nelabai padarė kažkokios paž... E, tikros pažangos. Ir aišku, e, dar yra šiek tiek laiko iki 18 gegužės, bet mano klausimas būtų komisijos nariai, kas atsitiks po rytojaus, jeigu nebus pasiekta jokių apčiuopiamų rezultatų, ar jūs tiesiog pasiūlysite dar kartą tuos pačius pasiūlymus, kuriuos pateikėte prieš du mėnesius ar ne. Dėkoju. O dabar EKR grupės vardu ponas Karim. Dėkoju, dėkoju. Pone komisijos narė, visą laiką yra uh, smagu Jūs matyti čia parlamente. Aš labai sveikinu tai, kaip Jūs atvirai um, nagrinėjate priekybos klausimus čia parlamente, taip pat kaip skaidriai kalbate apie šios klausimus. Kolegos, Bangladešo atvejus yra uh, gana dvilypis. Iš vienos pusės mes kaip ES ir ypač pats parlamentas galėtume didžiuotis, kad vaidiname e, labai svarbu vaidmenį, užtikrindami, kad Bangladeše būtų e, siekiama plėtros, kad patys pažeidžiamiausi Bangladeše galė, galėtų uždirbti e, sąžiningą atlygį ir tą daryti oriai. Ir man atrodo, mes e, pasistengėme, kad taip atsitiktų. Mes aišku galime konstatuoti, kad buvo padaryta nemažai pažangos, bet taip pat reikėtų pagalvoti, ko iš tiesų pasiekėme. Ir reikia pasakyti, kad arba Bangladešo vyriausybė neklauso mūsų, arba tiesiog savavališkai pasirenka neklausyti, arba nesupranta, ką mes sakome. Dėl to aš labai dažnai noriu pas, e, pasakyti labai aiškiai. Ne tai, ką daro komisija, bet tiesiog noriu pasakyti tą Bangladešui. Bangladešo valdžios e, institucijoms, kad nenorime, kad atsitiktų taip, e, kad mūsų pasiekimai e, vėliau galiausiai e, išsireikš į neigiamus rezultatus. Mes darėme viską ir darysime viską, kad e, tos duris būtų atviros. Ir dėl to supraskite tai labai teigiamai, kad ir toliau galėtumėt siekti pažangos. Dėkoju, ponas Sančias. Pone Sančias. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip, praėjo ketveri metai, tikrai ketveri metai, kai Bangladešiai vyko nelaimingas atvejis. Ir tekstilės sektorioje dirbantis žmonės vis dar gyvena labai prastomis sąlygomis. Ir niekas to neneigia. Ir išraiškos susibūrimo laisvė neegzistuoja Bangladeše. Taip pat yra savavališkų sulaikymų, turto pasisavinimo, taip pat e, pasisavinimo profsąjungų, turto uh, žmogaus teisų pažeidimų. Ir girdėjau, ką sakė komisijos narė, tačiau vis tiek, e, jeigu yra pažeidžiamos tarptautinės sutartys, darbo teisė, turi vykti tyrimai. Ir savanoriški e, kos pastangos tekstilės srityje e, iš tiesų neveikia. Ir dėl to nesumažėja niekaip piknaudžiavimo atveju. Kokie gal 500 parlamento narių prieš, prieš porą metų paprašė, kad komisija pateiktų privalomą teisės aktą dėl darbo sąlygų. Dėkoju. Dėkoju, ponės Sančias. Dabar suteiksiu žodį poniai Hautala iš Žaliųjų frakcijos. Pone komisarė, aš norėčiau pamin, palinkėti jums tikrai stiprybės e, rydeno susitikime, kai bus aptarinėjama pažanga dėl tvarumo susitarimo, e, pažanga, kurios pavyko pasiekti Bangladešui. Ir norėčiau paklausti jūsų, ponė komisarė, ar jūs pritarėte tam, kad jeigu e, nebus nustatyta ženklios pažangos dėl E, tvarumo susitarimo įgyvendinimo, ar e, galės e, komisija kreiptis į Tarptautinę darbo organizaciją ir paprašyti tyrimo dėl e, tarptautinės darbo teisės pažeidimo. Man atrodo, kad šitas e, tvarumo sustarimas, tu, turi, jį turi būti žiūrima rimtai ir manau, kad mes turime siekti e, vertybėmis gristos tiekimo grandinės. Ir manau, kad jeigu nebus e, e, pažangos, reiktų pasidaryti tam tikras išvadas. Ir iš tiesų 500 parlamento narių prašė e, tam tikrų griežtų priemonių ar sankcijų tam tikroms tarptautinėms bendrovėms. Dėkoju. Toliau e, ponas Čioka, NF frakcijos vardu. Taip, e, šią savaitę, e, kai ponas Banano švenčia savo gimtadienį, reikia, e, man reikia pasisakyti vietoj pono Luka ir todėl aš norėčiau pasakyti, kad Europa pagaliau atsibudo, atvėrė akis ir pamatė, kas, vyk, kas iš tiesų vyksta. Europa keliasi, atveria akis ir jau gal užteks daryti nuolaidas tam, tikroms, tam tikriems tarptautiniams koncernams, kurie, kurie išnaudoja darbuotojus, kurie išvijo e, tam tikras pramonės rytis iš Europos o, ir perkelia jas į kitas valstybės, kur vergų darbų yra, ir, e, yra pasiekiami rezultatai, kur e, dirba mažamečiai vaikai 12 ir 14 valandų po dieną, be jokių e, apsaugos priemonių, nesilaikant jokių taisyklių. E, tai yra tikrai netoleruotina ir aš nežinau, kiek ilgai Europa dar bus tokių tarptautinių bendrovių samokslininkė ir e, iš tiesų, kiek dar reikės žučių ir tragiškų atsitikimų, kol Europa uždraus e, tokių nelegaliai pagamintų produktų įvežimą į ES, nes man tokie produktai yra nelegalūs. Dėkoju, ponas Čioka. Toliau ponas e, Seinfeld. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tokios tragedijos, kaip ta, kuri vyko Bangladeše, dažnai e, in, inicijuoja tam tikrus pokyčius. Ir e, kai mes siekiame tam tikrų darbo sąlygų pagerinimo, kai siekiame saugios darbo vietos, žmogaus teisų gerbimo, e, susitarimas tarp Bangladešo, ES, Jungtinių Amerikos valstijų ir tarp tautinės darbo organizacijos iš tiesų buvo tas pokytis. Ir Bangladešas įsipareigojo pakeisti 2001 metų darbo įstatymą ir e, įvyko tam tikros peržiūros, kontrolės buvo įsteigtos naujos e, profsąjungos, jos buvo užregistruotos ir atsirado kažkokios naujos institucijos, tai yra viskas, visa tai yra teigiama pasiekmė e, tos veiklos, kurią vykdė ES, to susitarimo teigiama pasiekmė, e, susitarimo, į kurį įtrauktos ir tos e, stambios įmonės, kurios yra darbdaviai Bangladeše. Tačiau vis tik reikia turėti omenyje, kad procesas dar nebaigtas, jisai dar tęsiasi. Ir, ir tai, e, ką įvairios stambios bendrovės e, daro tokiuose šalyse kaip Bangladešas, iš tiesų padeda vietos gyventojams, padeda e, juos apsaugoti nuo nedarbo, nuo bado, nuo skurdo. Todėl manau, kad mums reikia atsakingai priimti sprendimus, galvoti, kaip būtų galima padėti e, skurdžių šalių gyventojams, be, nenužudant e, pramonės. Toliau, ponė Linda McKevin. Ačiū, ponė komisijos narė, kad jūs nuolatos domitės šiuo klausimu. Kai kalbame apie Bangladešą ir turime galvoje apie prieigą prie rinkos, tai klausimas tampa įtin dar svarbesnių. Dešimtis tūkstančių darbuotojų, įskyrus, į, į, tarp jų daug moterų, a, ta pramonė yra vienintelis pragyvenimo šaltinis. Mes a, <clears throat> kalbėjomės su vietos gyventojais ir žinome, su kokiais sunkumais jie susiduria, yra nulatos bauginami. Todėl norėčiau pasidžiaugti, kad jūs e, nulatos domite šio klausimu, dirbate su Bangladešo ambasadoriu Bruselėje. Tačiau, kai kalbame apie tvarumo susitarimą, tai nėra vien tik techninių, e, susitarimas dėl techninių dalykų, tai yra susitarimas ir dėl mūsų a, vertybių. <clears throat> Dabar a, keletas kitų klausimų. Jūs žinote prieigą prie rinkos ir e, verslo ir gamybos perkelimas. Taip, e, perkeliama į, ne tik į Bangladešą, bet ir į kitas šalis. Ką Jūs galite pasakyti apie būsimus komisijos susitarimus su šalimis, kurios, e, kurių vyriausybės negerbė vietos gyventojų teisų? Ir kitas dalykas, kokia yra mūsų įmonių atsakomybė. Neįmanoma investuoti į naujas darbo vietas ir į žmonas, į žmogiškuosius išteklius, jeigu gamybos kaštai yra neįtikėtinai maži. Komisija praėjusį mėnesį paskelbė savo ataskaitą ir joje kalbama apie vertės grandinės didesnę kokybę. Ir Be kita, ko tai reiškia, kad ir Bangladešų iš pagaminta produkcija turi būti mokama teisinga kaina. Ačiū toliau kolega Lambert. Ačiū. Aš taip pat noriu padėkoti e, komisijai, kad ji nuolatos domisi šio klausimu ir yra pasiryšusi um, spręsti problemas uh, susijusias su gatavų rūbų pramonė ir ne tik um, Bangladeše. Mes buvom susitikę su pramonės atstovais. Uh, pietų Azijos šalių ir kalbėjomės dėl apie tvarumo susitarimą ir taip pat bandėme išgauti, kaip jie reaguoja į tokias tragiškas uh, E, katastrofos, kurios įvyko e, Bangladeše. Aš suprantu, Lindama, e, ką sakė Linda Makao. Bangladešas nėra vienintelė šalis, kurioje kyla šios problemos. Todėl aš manau, mes turime tikrai džiaugtis, kad Bangladešo vyriausybė um, uh, dirba su mumis. Tačiau tvarumo susitarimą būtina atnaujinti ir patobulinti, nes tokiu būdu mes suteiksime Bangladešui galimybę tapti savotišką lyderę. Uh, Um, nustatant uh, gerus santykius su profsąjungomis, įtvirtinant atsakingos gamybos uh, principus. Taigi tai yra dėrybos. Dėrybos ir dėl tiekimo grandinės, kas yra nemažiau svarbu ir nemažiau uh, svarbu ir užtikrinant žmonių galimybę oriai gyventi. Toliau Ponas Lyts, aš pats dalyvavau parlamento delegacijoje e, į Bangladešą ir aš galė, galėjau pats įsitikinti, kad sąlygos e, pastatų, susijusios su pastatų kokybė Bangladešė pagerėjo. Dar e, neseniai buvo įkalinami profsąjungų aktyvistai ir būdavo. E, pažeidinėjami tarptautinės darbo organizacijos e, pagrindiniai princ, principai. E, aš aišku sveikinu šitą tvarumo susitarimą, aš pats nekantriai laukiu rydeno susitikimo rezultatų, e, tačiau vis tik norėčiau e, paklausti, kaip komisija dar labiau prisidės prie to susitarimo įgyvendinimo. Aš norėčiau komi atkreipti komisijos E, dėmesį į balandžio mėnesį e, parengtą Europos parlamento pranešimą dėl e, tekstilės pramonės. Ir mes tame pranešime reikalavome iš Europos komisijos, kad būtų nustatytos tam tikros griežtos taisyklės susijusios su tiekimo grandinė. Tai būtų, tokiu būdu būtų pagerintos ir darbo sąlygos tokiose šalise kaip Bangladešas. Dėkoju, dabar periname prie spontaniškų pasisakymų. Ponas Marijas, viena minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, mes nuolatos kalbame apie tas darbo uh, taisyklės, kurios uh, egzistuoja Bangladeše, kur dirba vaikai, uh, ir tai pažeidžia visas darbo sąlygas ir teisės aktus. Taip pat apie Rana Plaza tragediją, kur uh, didžiulės e, instaliacijos uh, buvo ir kurios vėliau paskui sugriuvo. Taip pat tai yra įmonė, kuri turėjo dukterinės įmonės e, Europoje. Tokios tarptautinės įmonės, taip pat Bangladešo vyriausybė, atrodo žaidžia uh, e, slėpinės. Bet kokia veikla tekstilės pramonėje, uh, kuri vyksta Bangladeše, netitinka jokių standartų ar kriterijų. Uh, Na, panašios situacijos yra ir ES valstybėse narėse ir į tai reikia irgi atsižvelgti. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Ponė komisarė, labai džiaugiuosi, kad jūs atvykote į šias diskusijas ir kad jūs taip aktyviai uh, dalyvaujate šiame procese. Mums, tiems, kurie kovoja už žmogaus teises, e, atrodo, kad masių teisės yra lygiai taip pat svarbios kaip ir, pavyzdžiui, spaudos laisvė ar kitos laisvės. Todėl yra labai gerai, kad mes parlamente nagrinėjame darbo teisės klausimus Bangladeše e, turiu pripažinti, kad po to, kai perskaičiau visus dokumentus, aš labai skeptiškai vertinu tai, kad Bangladešo Tuniso vyriausybė būtų pasirengusi e, rimtai reaguoti į e, Europos parlamento rezoliuciją ir gerbti darbuotojų teises. Taigi aš laikau kumščius rytoj jums dėrybose ir e, jeigu po gegužės 18-osios nieks ne, nepasikeis, aš tikiuosi, kad komisija imsis kažkokių tai griežtų žingsnių. Pone, Pone, Pone Melstrom, dabar jūs. Tik Ačiū visiems jums už tokią tvirtą paramą, nes mes manome taip pat kaip jūs ir stengiamės padaryti viską, ką tik galime. Ir tą darysime rytoj susitikę su Bangladešo valdžios atstovais. Nes tvarumo susitarimas, kaip daugelis jūsų pastebėjo, yra unikalus susitarimas nes jo dėka mes ne tik tai atkreipiame dėmesį į darbo sąlygų problemą ir dabar apie tą problemą yra informuotis ir privatus sektorius, ir įmonės, Europos įmonės ir taip toliau. Ir net anksčiau tos įmonės, kurios nekaip nereaguodavo, pradėjo reaguoti, jos prisima daugiau socialinės atsakomybės negu anksčiau stengdamosios užtikrinti e, dirbančiųjų teisės Bangladeše. Taigi susitarimas tikrai leido pažengti prieki, tačiau pažanga, kurios pasiekėme, nėra pakankama. Reikia daug daugiau padaryti. Mes sulaukėme keletos teigiamų signalų, bet jų nepakanka. Ir rytojų susitikimą vykstame nusiteikę atvirai išklausyti Bangladešo vyriausybę. Tikimės, kad galėsime aptarti tą strategiją, kurio prašėme parengti. Ir dar kartą noriu pakartoti, kad priemonės, kurių mes galime imtis, yra labai įvairios. Ir jeigu padėtis Bangladešo tekstilės sektorija blogės, tai mes tas priemonės panaudosime, mes jas aktyvuosime, bet reikia suteikti galimybę e, Bangladešui e, pasiteisyti ir laukiame rytojaus susitikimo. Bet mes manome, kad tos keturios TDO rekomendacijos, tai yra pakeisti teisės, patobulinti teisės aktus, kad jie atitiktų TDO konvencijas. Antra, užtikrinti, kad eksporto zonų taisyklės e, galiausiai būtų tinkamai parengtos, užtikrinti, kad e, visos susijusios pusės turėtų lygės teisės ir visi išpoliai prieš profsąjungą būtų tinkamai ištirti ir kad profsąjungų registracijos procesas vyktų kaip galima sparčiau ir nebūtų draudžiama profsąjungoms registruotis. Tai yra keturios pačios uh, svarbiausios rekomendacijos, kurios turi būti skubiai gyvendintos. Dabar, kai kalbame apie patikimumą ir gerą reputaciją, nes nepamirškite, yra kitas susitarimas, kuriuo mes labai didžiuojamės. Tai šiuo atveju yra daug sudėtingiau gatavų rūbų pramonės sektoriuje nes šiuo atveju reikia galvoti ir apie EBPO gairias, kurios yra nustatytos patikimumui patikrinti ir kurių reikia laikytis, jeigu ir mes pasistengsime, kad jų būtų laikomasi. Rūbų pramonė ir visa tiekimo grandinė yra labai sudėtinga sritis, ten daug veikiančių įvairiausių pusių, bet mes jau esame parengę savo teisės aktus dėl įmonių atsakomybės ir atsakingo verslumo. Yra informacijos atskleidimo direktyva ir kai kurios ES stambiosios įmonės jau pradėjo taikyti e, šių direktyvų nuostatas ir e, gatavų rūbų pramonės e, sektorija. Todėl mes turime remti bet kokius pasikeitimus, juos drąsinti, turime juos mokyti ir organizuoti ateityje susitikimus, kad galėtume padėti įvairiems regiono veikėjams užmėgsti tarpusavio glaudesnius ryšius. Taigi rezultatų kažkokių yra, bet mes jais nepasitenkinsime, o dirbdami ateityje tikimės glaudžiai bendradarbiauti ir su jumis ir atitinkamai su jūsų pagalbas pausti Bangladešo vyriausybę, kad ji pagerintų dirbančiųjų sąlygas, kad pagerintų profsąjungų registracijos ir veikimo e, sąlygas, nes tai labai svarbu, kadangi tekstilės pramonėje dirba labai daug moterų ir mergaičių, tai yra vienintelis jų, tas darbas yra vienintelis vienintelis jų pragyvenimo šaltinis. Taigi, ačiū ponia pirmininkė ir aš tikiuosi, kad artimiausių metų vėl atvyksiu pas jūs. Ačiū. Poniai Malstrom, kad atvykote į mūsų posėdį, sudalyvavote šioje konkrečioje diskusijoje ir birželį mes grįžtame.